septintasis straipsnis ir šių dokumentų pavadinimai bus nurodyti posėdžio protokole. Iš EPP frakcijos gavau narių skiriamų į komitetus sąrašą. Tas sąrašas taip pat bus paskelbtas protokole. Ir jeigu nebus išsakyta laikų prieštaravimo, tuomet tas sąrašas bus patvirtintas. Pereikime dabar prie darbo tvarkos.